reakcija. Na, o dabar grįžkime prie darbo tvarkės, prie e, tos darbo tvarkės, kurią E, kurią patvirtino pirmininkų sueiga pagal darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnį. Kol kas negavome jokių prašymų keisti darbo tvarkę, taigi darbo tvarkė yra tvirtinama. Na ir gerbiamos ponios, gerbiami ponai, prieš pradedant diskusijas pagal darbo